Hello everyone. Uh, of course I want to start by asking. Sveiki. Visų pirma, ar uh, galime pritarti darbo tarkį, jei taip laikysime ją patvirtintą. Noriu pasisveikinti su komisijos nare Bults, um, dalyvaujančio Europos mūsų komiteto posėdėje, kuri pristatys naujausius aspektus susijusius su IKAO korsija susitarimų pokyčiais. Kaip mes žinome, kad komisija jau parengė pasiūlymą dėl e, tarybos sprendimo ES vardu IKAO organizacijoje re, dėl standartų rekomenduojamų e, praktikos metodų. Mes nusintėme laišką Ir nebe, šią temą nebejoju, kad komiteto nariai turės daugybę klausimų jums šią temą, todėl nebedelsdama iš karto suteikim žodį jums. Prašau. Ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, džiugiuosi šią garbę e, ir galimybę kreiptis į jūs e, parlamente, jūsų komitete. Aviacijos sektoriaus dekarbonizavimas Be abejonės yra viena, e, viena svarbiausių Junkerio komisijos prioritetų nuo pirmos darbo dienos ir nebejoju, kad šis klausimas išliks politinėje darbo tvarkėje ir kai baigsi šios komisijos kadencija. Komisija įsipareigojusi siekti Paryžiaus e, susitarimo tikslų, kad juo pasiektume vykdome nesugražinamą pokytį prie visiškai netaršaus judumo e, iki 2050-ųjų. Tai taip pat ES ilgalaikės strategijos dalis skirtos šiltame efektą sukeliančių dujų sumažinimui, kurią komisija patvirtins e, lapkričio pabaigoje. Mūsų strategija apims ne tik transportą, ji aprieps visą ES ekonomiką. Todėl kalbame ne apie tai, ar keistis, bet apie tai, kaip keistis. Toliau, aviacija. Tai svarbus, reikšmingas ES ekonomikos sektorius ir tai labai svarbi transporto priemonė. Aviacijos sektoriaus augimas ES užtikrina e, nuolatos e, augantį darbo vietų skaičių, padeda regionų plėtrai ir pritraukia investicijų ir e, užtikrina ekonominį aktyvumą. Tačiau augimas pats savame negali būti tikslu. Aviacijos sektorius susijęs su tam tikrais išorės aspektais. E, Tiesioginiai e, aviacijos sektoriaus teršalai sudaro apie 3 procentus visų ES šiltame efektą sukeliančių dujų ir daugiau negu 2 procentus e, visų bendrų teršalų. CO2 emisijos iš, iš aviacijos sektoriaus įtrauktos į ES apivartinių taršos leidimų sistemą nuo 2012. Iki šiol ši sistema pradėjo našiai mažinti aviacijos sektoriaus e, anglės dvideginio įspaudą. Operatyvinės priemonės, pavyzdžiui, e, oro eismo m, technologijų valdymo modernizavimas ir tobulinimas, taip pat padeda mažinti, taip pat padeda mažinti teršalų kiekį, bet to naujos e, orlaivių technologijos, e, švaresnis kuras bei e, orlaivių laivyno atnaujinimas padėjo sumažinti teršalus 40 procentų vienam nuskristam kilometrui nei mažiau nei 1992 metais. Kaip žinote, Korsija yra pirmoji pasaulinė aviacijos schema. Ji paremta Paryžiaus susitarimu ir ji siekia, tiks, e, siekia prisidėti prie aviacijos strategijos tikslų bei ES strategijos dėl mažataršio judumo. Taip pat e, akcentuojami svarbus tikslai susijęs su tarptautinės aviacijos tarša turėjau garbės e, būti Monrealėje, kuomet šis susitarimas buvo parengtas. Europos komisija valstybės narės aktyviai dirba šiandien, kad e, iš a, Korsijos sutarties aplinkos sauginis e, vientisumas išliktų. Todėl mes taip akcentuojame finansinį ir techninę paramą skirtą šalims, kad šios galėtų įgyvendinti šį susitarimą. Parengti trys projektai, kurių bendra vertė yra 17 milijonų eurų visos es valstybės narės e, laisvanoriškai sutiko dalyvauti Korsija e, pilotinėme etape per Bratislavos deklaraciją. Visame pasaulyje 76 valstybės įsipareigojo dalyvauti, o, o tai sudaro 76 procentus tarptautinės aviacijos veiklos. Turėtume aktyviai dirbti drauge, e, didindami dalyvių skaičių. Pavyzdžiui, Indija Korsija, Korsijos MRV sistemą taip pat įsipareigojo vykdyti, įgyvendinti. Tai yra, o tai yra labai geras signalas. Atsižvelgiant į visą tai, žinome, kad Korsija neįgyvendina, netitinka Europos lūkesčių kai kuriais atžvilgiais ir išlieka kai kurių neaiškiumo aspektų susijusių su tos sistemos našumu. Tačiau apivartinių taršų, taršos leidimų sistema pati savaime, net jeigu jos tikslai būtų ambicingesni, tikrai neišspręs pasaulinio aviacijos taršalų problemos. Šiandien turime išnaudoti atsiveriančią galimybę. Jei to nepadarysime dabar, mes e, sugadinsime daugelį metų trukusi darbą. Viena priemonė netmeta kitos, todėl aš, re, aš raginu jūs dirbti būtent e, su tokia perspektyva. Kors, numatyta, kad korsija bus peržiūrėma kas tris metus ir e, tikimės, kad ji bus tobulinima prieš pasibaigiant eksperimentiniam jos eta, gyvenimo etapui. ES ir toliau darys spaudimą, kad būtų patvirtintos gyvybingos ir veiksmingos taisyklės. Bendras susitarimas dėl kursijos kol kas išlieka trapus. Kaip sakiau, aš dalyvavau galutinėse diskusijose birželio mėnesį šiais metais ir galiu pasakyti, kad daugelis šalių kol kas nenori įsipareigoti e, įgyvendinti šią priemonę, kurią jos suvokia kaip grėsmę savo suverenitetui ir kliūtį jų aviacijos pramonės plėtotai. ES turi aiškiai pareikšti, kad ji e, pasirengusi dalyvauti Korsijoje, kad pasiektume platesnio jos įgyvendinimo. Mes rodome pavyzdį ir jau šiais metais pradedame gyveninti Korsijos MRV e, elementą. Kaip žinote, diskusijos dar vyksta dėl e, bendros sistemos ir tvarių e, leistino naudoti kūro kriterijų. Kaip viską paveiktų Europos e, e, sprendimas ne, neberemti Korsijos dabar? Geriausias būdas daryti įtaką šiam susitarimui toliau e, m, dalyvauti jos kūrime IKAO organizacijoje. Komisijos e, Pasiūlymas dėl bendrijos pozicijos e, e, yra parengtas e, laiške skirtame Korsijos susitarimui. Komisija rengėsi visapusiškai įvertinti šią sistemą ir parengti to vertinimo ataskaitą įstatymų prieimimo institucijoms. ES, remdamasi tą ataskaitą, prims sprendimą, kokiu pagrindu gyventi kursyje ir kokios taisyklės turėtų būti taikomos skrydžiams Europos ekonominėje erdvėje. Esu įsitikinusi, kad mes galime rasti būdų suderinti Korsiją ir ES apivarsinių taršos leidimų sistemą kad tai atitiktų ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir neiškeltų grėsmės į kavo pastangoms siekti pasaulinio sprendimo. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, Europos piliečiai turi turėti galimybę keliauti oru ir Mm, palikti minimalų įspaudą. Būtent todėl e, aviacijos e, augimas yra neatsiejamas nuo tvarumo politikos. Mūsų tikslas yra paprastas - sumažinti aviacijos sektoriaus e, mm, CO2 teršalus mes turime siekti dviejų dalykų. Visų pirma, pasiekti kiek manoma ambicingesnio susitarimo į ką organizacijoje, kad jis apriektų kiek manoma daugiau šalių pasaulyje ir nekeltų grėsmės ES apivartinių taršos leidimų sistemai. Kai kurs, visos kursijos priemonės bus patvirtintos į ką organizacijoje, komisija atliks visapusišką šios sistemos vertinimą ir pristatys savo ataskaitą įstatymų kūrimo institucijoms. Todėl aš raginu jūs E, paremti šį procesą, kad drauge pasiektume, jog aviacijos sektorius tapo ekologiškesnis, būtų kontroliuojamas ir vystytųsi tvariai. Ačiū komisijos nariai už e, pasisakymą. Dabar pirmasis e, klausimų raundas. Pradėsiu nuo ponios Gerling. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisarė už pasisakymą. Turiu keletą paprastų pastebėjimų ir klausimų. Sutinku su jumis. Ir šis komitetas ir parlamentas remia idėją, kad Europa turi rodyti pavyzdį. Ir turbūt mes tai ir darome. Galbūt skirtumų nuomonių pasidaro, atsiranda tada, kai kalbama apie tai, kad mes ir toliau turėtume rodyti pavyzdį ir siekti ambicingesnių tikslų korsė sistemoje. Ir niekas neapsimeta, kad tai yra mūsų pre... E, kelias, kuriam teikime pernelyvę, nes sakome, gerai, laikysimės jūsų organiza... E, rekomendacijų, bet visada aiškiai sakydavome ir Dabar pasklausus jūsų noriu tai pasakyti. Jūs sakote, kad Korsija pasiremė Paryžiaus strategiją. Aš dėl to nesutinku, aš taip nemanau, nes Paryžiaus įsipareigojimai negali būti įvykdyti taikant Korsiją, bet po to jūs sakote, kad to nepakanka ir reikia gerinti, todėl aš šiek tiek sumišusi. Ką, ką duos Korsija? Bet kadangi šis komitetas atsakingas už klimato kaitą ir klimato kaitos veiksmus, norėčiau mandagiai pasakyti, kad tai yra neteisinga ir kad mes iš tikrųjų nieko nepasieksime taikydami šią sistemą. Bet sakykime, kad mes pritarėme jai kol kas. Bet aš nesuprantu, kaip mes galime e, pasiekti tokios pozicijos, kad mm, nepateiktume nepritarimo iki gruodžio pirmos dienos. O jeigu taip nepadarysime, tai reikš, kad mes priimame tas aplinkosauginės korsija priemonės, e, kurios mums nieko daugiau daryti neleis. Kitaip sakant, jie panaikins e, apivartinių taršos leidimų sistemą aviacijai. Manau, kad tai yra aišku. Ir jūs aiškiai sakote, kad taip nebus. Taigi noriu dar kartą paklausti Turime galvoje tas abejonės, kurias jūs pripažinote pati, kad dėl korsijos jų egzistuoja, skaitant aplinkos auginius klausimus. Taigi, kodėl jūs nesiūlote pateikti abejonių dėl korsijos? Ir mes kaip sąjunga turime kitokį teisinį statusą ir galime pateikti savo prieštaravimą. Aš manau, kad tai turime padaryti. Norėčiau, kad aiškiai pasakytumėte, kodėl jūsų nuomonė taip nėra. Nes turiu pasakyti, kad pastarojo meto patirtis, nes nelankėmės Kinijoje, jie iš mūsų juokėsi, kai paminėjome Korsiją, jie sakė, jie sakė, mes nieko nedarome. Aš neseniai lankiausi Londone ir kalbėjausi su daug žmonių iš oro linijų ir klimato generalinio direktorato ir buvo visiškai aišku, kad visi kiti nori e, užtikrinti, kad ES neišlaikytų savo pozicijos dėl ETS. Taigi gal galite pasakyti, kodėl mes taip nepadarysime, nepateiksime savo prieštaravimų gruodžio, iki gruodžio pirmos dienos. Ačiū. Ponas Dans. Ačiū komisarė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Aš sutinku su daug kuo, kas ką tik pasakyta. Ypač dėl to, kad šis siekių lygis pagal korsė yra nepakankamas, kad pasiektume klimato tikslų pagal Paryžiaus sustarimą. Taip pat šis parlamentas turi parodyti didžiausius siekius visame, kame, kame, ką darome klimato srityje. Ir čia yra paprastas principas, kad ta peržiūra, kurią vykdys komisija dėl korsė veiksmingumo, neturėtų užkristi, mes tam neturėtume užkristi kelią. Todėl mes, mūsų abejonės yra būtinas. Aš šiek tiek esu sumišęs, man atrodo, kad jūs siūlėte e, prieštarauti korsijai, bet aš galbūt neteisingai supratau. Ir mano du klausimai būtų tokie. Aš tinku, kad abejonės yra būtinos. Gal galėtumėte patikslinti savo poziciją, bet antra, kodėl mes laukiame iki paskutinio momento? Gruodžio pirmoji jau greitai ateis, sektorius e, spaudžia, kad sprendimai dėl abejonių būtų atidėliojami. Ir jeigu taryba patvirtintų tas e, susilaikymą dėl e, Korsija, ar tai įmanoma spėti padaryti per likusį laiką? Labai ačiū, Tomas, ponas Demes Maker. Taip, ponia Ekaut. Na, fundamentalus klausimas e, čia e, iškeltas ir aš norėčiau, kad atsakymas būtų išgirstas, kol prieš tęsiant e, diskusijas. Nepastenkinimo laiškas yra parengtas, taigi, kiek žinome, komisija pasirengusi tai daryti ir iki gruodžio pirmos jį pateiks. Galbūt reikėtų išgirsti atsakymą į šį pagrindinį klausimą, nes ir po to tęsti diskusijas, nes po to visi tą patį klausinėsime. Žinoma, jūs e, galite užduoti ir kitokį klausimą, negu kad kolegos jau yra uždavę. Nes esu įstikinusi, kad nebus čia tik tas vienas klausimas keliamas. E, ponas Devesmaker gali pasisakyti, jeigu nori, o po to paprašysiu komisijos narę atsakyti. Pone Demesmaker, ar palauksite su savo klausimu? Ar norite užduoti jį dabar? Ne, aš sutariu su ponia Kautu, galbūt komisijos narė galėtų atsakyti, nes tai yra iš tikrųjų fundamentalus klausimas. Taigi, ponas Demesmaker taip pat norėtų išgirsti atsakymą, taigi gal pradėtumėte nuo to. reikia labai dabar atsargiai kalbėti, nes apie tai kalbame dažnai ir kaip aš jau sakiau ne kartą. Ir tai, kad mes patvirtiname pasiūlymą, kuris aiškiai sako, kad yra skirtumų tarp Korsija ir ETS. Ir valstybės narės, manau, pateiks savo nuomonės iki gruodžio pirmos. Aš noriu pasakyti, kad pokalbis dar nebaigtas. Mes dalyvaujame koleg... diskusijose su kolegomis iš klima direktorato, su jumis iš parlamento ir atidžiai analizuojame ar skaitome tą analizę, kad galėtume eiti į priekį su pakankamu pasitikėjimu toliau į darybas tyrimai rodo, kad e, nuo 21 iki 35 metų e, apartinių taršos leidimų sistema apims 956 e, CO2 leidimų MTS. O Korsija apims 2711 Taigi tai yra didžiulė motivacija na, įdėkti tą korsiją sistemą. Aš suprantu iš dalies jūsų susierzinimą, nes mes manome, kad mes turime geresnę sistemą, kurios, prie kurios ne, nepasirengęs prisijungti pasaulis, bet tarša ne, nepaiso sienų. Ir tai yra man paskatinimas patraukti visą likusią pasaulio dalį, kad jie priimtų įsipareigojimus tam, kad pasaulinis poveikis būtų pajustas. Jūs sakėte, kad Kinija jau pareiškia, kad jie neprisijungs. Aš būčiau atsargi dėl tokių pareiškimų. Indija taip pat nenorėjo to daryti, o dabar matome konkrečius žingsnius, kuriuos žengia Indija jeigu Kinija žengtų kokį žingsnį ir žinoma, jie tai darys savo tempu, jeigu Rusija pakeistų savo poziciją, tuomet manau, kad pasiektume realių rezultatų klimato darbo tvarkėje. Aš niekada nesakiau, kad mes įsipareigosime be jokių sąlygų. Aš Prašau parlamento palaikyti mus iki 21 metų, kad pamatytume, kiek valstybių narių mes galime patraukti į savo pusę, kiek savanoriškai prisijungs valstybių narių. Kaip žinote, kol kas yra apie 90, bet dėl techninių administracinių priežasčių Kinija paprašė išbraukti ją iš savanoriško dalyvavimo sąrašo. Aš vis dar tikiuosi, kad jie sugrįž ir tikiuosi, kad Indija įsitrauks visiškai, ypač dėl to, kad jie turi rimtą klimato darbo atvarkę, kuri ypač iškėja pastaruoju metu. Vėlgi, mes neįsipareigosime už bet kokią, bet kokią kainą, bet jeigu yra vilties, kad galima sukurti tvirtą pasaulinį sustarimą, kuris klimato kait, prie klimato kaitos prisidėtų daug daugiau negu Europos taršos leidimų sistema. Bet, kaip žinote, mes dirbame su kolegomis iš klima direktorato, kad suderintume šios du mechanizmus. Na ir mes, aišku, pranešime jums apie kiekvieną mūsų žingsnį ar įsipareigojimą. Aš žinau, kokie yra pasiūlymai dėl ETS. Aš Norėčiau, kad galėtume apsiriboti ir kad su savo modeliu užtikrintume švarų oro Europoje, bet to nepasieksime, nes jeigu pasaulinio sustarimo nebus, pasaulinių įsipareigojimų nebus, tarša paklius ir Europos erdvę. Ačiū komisijos nariai. Toliau klausimai. Ponas Demesmaker. Ja, ik doe uh, in, in het Nederlands uh, liefst. Um... Kalbėsiu Niderlandų kalba. Mm, Pone komisijos narė, jūs e, žinote, kad tikrai reikia būti atsargiems. Na, man tai e, ši, šiek tiek yra Delfio orakulo šnekos. Aš sutinku su tais, kurie kalbėjo ką tik taip pat ir e, mūsų komitetas, ir transporto komitetas. Mes dažnai kalbam apie šitą klausimų paketą. Ir kaip jūs sakėte, aviacijos sektorius yra atsakingas už 2 procentus viso CO2 išmetimo nu, pasauliniu mastu ir 3 procentus Europos mastu. Taigi matote, kokie, kokie svarbus yra klimato politikos tikslai. Aišku, tai akivaizdu mes turime kalbėti apie sektorių, bet likus devynioms dienoms iki termino nu, komisija dar kažką siūlo, mane tai stebina. Tai tikrai stebina komisijos ir tarybos požiūris ir matome, kad e, jeigu iki gruodžio pirmos neišsakysim savo nuogastavimų, kalbant apie Korsijos rekomenduojamas normas ir taisyklės, tai mūsų e, sistema, kvotų sistema nukentės. Ir Europos Sąjungai tai bus žingsnis atgal. Jau e, žinau, atlikti daugybę tyrimų, kurie parodo, kad Korsija nenumato pakankamų garantijų, kalbant apie mūsų klimato politikos tikslus. Taigi, jūs ką tik sakėte, kad nebus įsipareigojimo be sąlygų, bet išklausius jūsų paaiškinimą, aš irgi girdžiu nuogastavimus ir abejonės, na, kodėl jūs nepasakote tiksliai. Ir jūs matote, kad galima, jūs sakote, kad galima kombinuoti, suderinti taršos sistemą ir koristiją, bet iš tikrųjų aš noriu tiksliai žinoti, kaip jūs planuojate derinti dvi sistemas, tai tiek. Brandy. Ačiū, ponas Brandė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, bijau, kad aš pritariu anksčiau kalbėjusiems, man irgi atrodo, kad čia yra sumaištis. Mano nuomonė, visas korsija procesas yra tarsi mm, plokimas tarp stilės ir haribdės. Reikia rinktis vieną iš dviejų blogybių. Pasirinkti korsiją yra vienas būdas, bet žinome, kad e, tikrai tai nepadės mums patekti ten, kur norime, siekiant Paryžiaus sustarimo tikslų, bet neprisijungti prie korsijos ir keliauti vieniems, plaukti vieniems, tai vėlgi galim dar toliau nuplaukti nuo Paryžiaus. Taigi tai yra labai sunkus pasirinkimas. Vienas dalykas man visiškai aiškus. Europos valstybės narės, kurios aktyviai dalyvauja karstyje, turėtų turėti vieningą poziciją ir turėtų iki gruodžio pirmos, koordinuojant stipriai Europos komisijai, parodyti savo nepritarimą tam, kaip korsija yra dabar taikoma, kad kyla rizika, jog ATLPS sistema nebus naudojama pritaikius korsija sistemą. Tai yra esminis dalykas ir aš laukiu iš komisijos narės tikslesnių atsakymų. O antras dalykas, ką norėjau pasakyti, tai labiau susijęs su oro linijų sektorium. Bet vėlgi politikai čia vaidina svarbu vaidmenį. Yra kažkas tokio, ko aš nesuprantu, paprasčiausiai. Tai yra, kodėl šitas sektorius nusimeta visas atsakomybės, ką jie daro, jie žaidžia remdamiesi mūsų silpnumu, kad vienintelis modelis yra augimas ir dar kartą eksporto augimas, bet žinoma, naudoti mm, aliejų tai yra gerai, bet tai nepakanka, kad mes, mes neužtikrinsim švaros šitam sektoriui. Taigi žaidžiama mūsų silpnumu, kad mes negalim pasakyti ne tolesniam oro sektoriu, aviacijos sektoriaus augimui. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog žaidimas, lošimas be atsakomybės. Aš nesuprantu, kodėl sektorius neprisima daugiau atsakomybės. Yra 4 milijardai e, keleivių e, kiekvienais metais per 15 metų padvigubės šis skaičius iki 8 milijardų. Kodėl sektorius nesima iniciatyvų, pavyzdžiui, paprašyti euro iš, vieno, iš kiekvieno keleivio, tai reiškia 4 milijardai e, eurų kas ne dabar, o po kelių metų bus jau 8 milijardai. Tai bus didžiulis fondas, nes tai yra vienintelis būdas, kad e, aviacijos sektorius auktų. Tai reikia, kad jie užtikrintų švarius ir tvarkingus lėktuvus, tai reiškia, kad reikia šuolio technologijoje, reikia išleisti daug pinigų inovacijoms, bet tai neturėtų būti iš viešojo sektoriaus šitie pinigai, bet iš privataus. Mano prašymas yra, kodėl mes nepriverčiam sektoriaus daug griežčiau eiti tokia kryptimi Aš e, to klausiu ir komisijos nariu. Pasikalbėkite su jais ir parodykit, kokia yra jų atsakomybė, kad galiausiai mes neturėtume būti tokie silpni, kaip jie norėtų, kad būtume. Dėkui. Labai ačiū. Ponas Sekart. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos narė. Na, tikriausiai darosi nuobodu, bet manau, kad galiausiai visi aplinkos komitete užduos to pačius klausimus. Aš galvoju, kad padėtis yra tokia labai tiesi ir tiksli. Komisija, peržiūrėjus sustarimus, kurie buvo sudaryti. Žinome, kad kai kas susitarta, dėl kai kas ne, bet iki to, kas dabar yra sutarta, ne, nepateikia pakankamai iškumo korsijos, dėl korsijos integralumą. Mes nežinome pradinių taisyklių, kokios yra taisyklės sutarė, kokios e, apibrieštis, koks yra alternatyvus kuras, dėl to nesutarta, o tai yra esminės taisyklės, ką mes darysim pritaikę korsiją. Taigi nuostatos dar nėra aiškios neaiškios ir nežinome, ar kursija tikrai turės to pakankamai aplinkos integralumo. Ir e, klausimas, kada, kiek laiko mes taikysim ATLPS sistemą visiems skrydžiams ar ne, bet e, reikia tikrai išsakyti nepritarimą ir numatyti išlygas. O dabar šita išlyga, bent jau pasiūlymas, yra pateiktas mums prieš akis. Ir čia galbūt aš norėčiau pabrėžti skaidrumą. Dar formaliai šitas komisijos pasiūlymas dėl tarybos sprendimo nėra pateiktas ant stalo, nėra pateiktas formaliai parlamentui. Aišku, mes visi e, jį turime politiniais keliais. Taigi, e, jis yra pasaulyje pateiktas, apie visi, visi šneka, o komisija mums formaliai jo neišsiunčia. Tai juokinga padėtis ir tai tikrai reikia greitai pakeisti. Bet tai viena dalis. O kita dalis dėl turinio. Aš galvojau taip. Mano mano pagrindinis kritikos taškas būtų taip, kad dėl ATLPS buvo sutarta e, birželį mėnesį, tai kodėl tada nebuvo patiktas tarybos sprendimo projektas, bet dabar e, jau tuoj bus gruodžio pirma ir parengim, dirbkim, parengim, paremkim es poziciją, bet blogiausia, jeigu bus einama įvairiom kryptim, kai kurios valstybės narės išsaky, taikys išlygą, kai kurios ne. Tai jeigu norim padaryti visą procesą bereikalingų, tai puikiausia. Aš Aš maniau, kad jūs to nenorėjote, bet iš jūsų atsakymų man susidaro įspūdis, kad taip yra tekstas, kuris siūlo tarybos poziciją, bet e, po to nieko nesiekiama. Taigi tekstas yra e, paskleistas ir tikitės, kad 28 narės e, labai greitai dėl dalikos susitars dėl bendros pozicijos. Tiesiog tai padarys kai nėra, net kai nėra komisijos aiškių gairių. Aš tikiuosi, kad jūs prengsite strategiją, kaip valstybės narės pasirengs, e, priims tarybos poziciją, kad bus taikoma išlyga ir bus kalbama apie integralumą ir bus kalbama apie tolesnės darybos. O dabar atsakymas, na, yra sunku, reikia atsargiai rinkti žodžius, nežinau tiksliai, ką galiu padaryti na, tuomet mm, išeitis bus tokia, kad Europa bus įskaldžiusi ir nesvarbu, kaip bebūtų, mes vis tiek e, tolesnėse korsijai dėrybose atrodysim silpni. Ir klausimas mane tai stebina, kodėl mes keičiam strategiją, ar laikomės vienos pozicijos ir ką darysim tam, kad būtų užtikrinta vieninga pozicija iki gruodžio pirmos. Ir tikrai reikia to nepritarimo Na, aš manau, jau per apsiribosiu kol kas tiek, turėsiu daug klausimų dalesnėms diskusijoms, bet kol kas tai yra esminiai klausimai. Tai jūs turėtų tokį, turėsite tokį šansą, bus ir tolesnės diskusijos. Labai ačiū. O dabar e, prašau, kad komisijos nariai atsakytų pirmą dalį. Nu. Gerbiami parlamento nariai, aš irgi esu. E, sumišusi, nes žinau, kad jūs nedalyvavote. Kai girdžiu jūsų klausimus, suprantu, kad nedalyvavote procese nuo pat pradžių. Aš turiu labai atsargiai kalbėti, nes nežinau, ar prisimenate, kad mes drauge nuėjome šį kelią, visą kelią. Ir būtent todėl labai aiškiai konstatuojame, kad mes nepasisakome už išlygas, bet vietoj to už skirtumų išryškinimą, kuo skiriasi apivartinių taršos leidimų sistema ir kursija. Būtent todėl man nesuprantami jūsų klausimai ir komentarai, nes sudaro įspūdis, kad gyvename skirtingose pasauliuose, bet iš tikrųjų viską darėme drauge. Aš labai aiškiai savo pareiškimuose tai sakiau, mes norime visapusiško, visapimančio susitarimo, nes jis bus daug naudingesnis nei vien susitarimas Europos mastu, o dabar jau iškilo siūlymų e, rinktis išlygas, nes išriškėjo skirtumai. Dabar aš jau net nebežinau, ar jūs gaunate dokumentus, ar jūs matėte, koks komisijos pasiūlymas, ką taryba siūlo. Dėl to esu sunerimus ir pasimetusi. Galbūt reikia tai išsiaiškinti, ar turime, ar į tuos pačius dokumentus žvelgiame. nes e, numatyta išsaugoti, apsaugoti ES apivartinių taršos leidimų sistemą, TLPS. Ir tarybos pasiūlymas e, ir apima e, ketinim, pareiškimą, kad jį priminės sprendimą dėl to. Aš prašau jūsų paramos dirbti drauge, eiti toliau ir uh, E, daryti, užsimti lobistinę veiklą savo kanalais, kaip ir mes, kad įtrauktume kiek įmanoma daugiau šalių laisvanoriškų pagrindų iki 21. Jeigu jūs nenorėsite pritarti darybų rezultatams, mes grįšime vėl prie šio klausimo ir spręsime, ar renkamės e, ATLPS ar kursiją. Uh, bet mes deramės, dėrybos dar net nepasiekė vidurio. Svarbiausias dėrybo etapas numatytas kitų metų kovo mėnesį. Dėl dviejų iš trijų aspektų susitarėme praėjusią savaitę ir dar vienas aspektas, dar vienas klausimas paliktas pavasariui. Vėlgi, pasakysiu labai atvirai. Aš prieš siūlymą e, laikytis išlygos. Aš už tai, kad, bu, kad dirbtume visapusiškai KAO lygmenių, kad būtų aišku, kokiamis sąlygomis mes įsipareigojame laikyti šio susitarimo. Bet jei ES susviruos, parodys silpnumą, nebebus lyderė, tikėtina, kad šio projekto iš vis nebus. Dėl skirtingų priežasčių mes galime atsiriboti nuo jo, kaip jūs tai padarėte. Uh, Tuo tarpu arba galime ir toliau būti motivacijos šaltiniu. Aš už dialogą, už įtikinėjimą, už tai, kad būtume pavyzdžių šalims, kurių aviacijos sektorius jums aukti daug sparčiau, nes kai kuriuose šalise vidutinė klasė tik, tik ima atsirasti ir sparčiai aukti ir E, vidutinės klasės atstovai tikrai norės daug keliauti. Žinote, apie ką kalbu - Kinija ir Indija. Būtent todėl komisija taip akcentuoja naujasias technologijas. Pasisakome už mm, bendrą finansavimo projektą hybridiniams orlaiviams e, kurti. E, Kalbama apie orlaivius, kurių varikliai būtų visiškai netaršus. Tokiu būdu taip pat galime atremti šį iššūkį. Kaip žinote, Europoje bandome sumažinti aviacijos sektoriaus poveikį, e, remdami greitaigius traukinius, e, kurie keliautų iki 600 km atstumą, kad sumažėtų e, aviacijos skrydžių poreikis. Bet tikrai norėčiau užsitikrinti jūsų paramą, kad galėčiau toliau ryštingai dėrėtis ir noriu įsipareigojimo siekti to globalinio susitarimo. Statistiniai duomenys sako, kad jeigu mes busime vieni, vien su ATLP sistema pasieksime daug menkesnių rezultatų nei kitų atveju. Ir net jei tai šimtų, netitį, tai šim, jeigu tai šimtų procentų netitinka visų mūsų poreikių, bet jeigu yra noras įsitikinimas siekti dekarbonizacijos, aš už de, transporto sektoriaus dekarbonizavimą. Ir mes daug nuveikėme ir toliau kovosime. Pamenate, koks milžiniškas žingsnis buvo žengtas jūro organizacija, dabar kitas etapas į KAO organizaciją. Norime padaryti postumį ir į KAO organizacijoje. Vėlgi, aš tikiuosi, kad turite tikslę informaciją, kad ji jums buvo suteikta ir kad mes iš tikrųjų e, remia, kalbame remdamiesi tais pačiais dokumentais. Būtent todėl aš sakau, kad aš nesuprantu jūsų išsakytų pastabų, bet atsiprašau dėl to. Ačiū. At, antras e, klausimų atsakymų raundas, ponas Peterli. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Sveikinu jūsų užmojų mastą Jeigu kalbame apie klimato kaitą, konferencijose šią temą kal, pranešimus skaitantis daly, dalyviai sako, kad dekarbonizavimas yra būtinas siekis, jeigu norime, būtinas tikslas, jeigu norime kažko pasiekti šioje srityje. Trišalės komisijos posėdėje Ljubljanoje girdėjau ekspertų pasisakymus apie aviacijos revoliuciją. Ir tų ekspertų nuomonė mes turime uh, veikti keliose frontuose. Um, siekti, kad atsirastų elektriniai orlaiviai, uh, e, hybridiniai orlaiviai, tačiau dekarbonizavimas išliks esminė aktualija daugelį metų. Žinoma, aš sveikinu tokias priemonės kaip korsija susitarimas, tačiau dalyvavimas šiojame susitarime laisvanoriškų pagrindų yra problema, nes laisvan, laisvanoriškų pagrindų dalyvavimas vyks iki 2000, 2026 galbūt būtų prasmingiau bandyti viską paspartinti, kaip užtikrinti dinamiškesnius procesus. Kas tokia? Ponas Zorinį. Ačiū, ponė komisijos narė. Manau, nesusikalbėjimo nesusikalbėjimas paaiškintinas tuo, kad jūs dabar kalbate visiškai kitaip. Kalbu apie jūsų įžanginį pasisakymą ir tai, ką jūs kalbėjote atsakinėdama į narių užduotus klausimus. Savo žanginėme pasisakymę jūs išreiškite susirūpinimą, kalbėjote apie tai, kas, jums, kas jūs neramina, kalbėjote apie šios sistemos laisvanorišką pagrindą ir apie ES atsaką, būtinybę siekti pažangos. Uh, Tačiau po to klausimus e, pateikė komiteto nariai ir jūs atsakėte, taip, Europos šalis rengėsi būti vieningos, siekti konkrečių rezultatų, bet turime viską paremti faktais, negalime vien tik norėti, kad kas nors vyktų. Žinome, kad ES išsikėlusi labai ambicingų tikslų šioje sitėje, pavyzdžiui, parlamentas daug nuveikė sausumos e, transporte ir aviacija bei jūrų transportas negali likti išimtimis. Todėl mes norime aiškesnės informacijos. Kokia yra jūsų alternatyvi strategija? Ko aš kaip parlamento narys, ką aš kaip parlamento narys galėčiau pasakyti savo rinkėjams, žiniasklaidai? Kaip aš paaiškinsiu, kad yra garantijų, jog valstybių pozicijos išliks e, rimtos, solidžios ir, ir kad mes iš tikrųjų busime pavyzdžių, kuris patrauks paskui save kitus. Ir kaip su jungtinėmis valstybėmis, ar jungtinės valstybės yra mūsų sąjungininkas šiame procese ar ne? Ačiū, dariau ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Yra labai skirtingų vertinimų e, dėl Korsijos projekto. Siūlau pasiskaityti parlamento tarnybų parengtą vertinimą. E, mūsų nuomonė, tas projektas yra labai silpnas ir uh, dabartinis jo modelis reiškia, kad mes tiksliai nežinome, ko norime. Tik 20 tai procentų yra e, numatoma, tik 20 procentų prisimti saistančius įsipareigojimus. Tačiau jos to susi, projekto situacija visiškai neaiški lyginant su ATLP sistema. Manau, kad turite labai atidžiai apgalvoti E, visas prognozes dėl siektinų rezultatų, kaip Judy Gerling sakė, tai tik pradžia, tai tik pradinis žingsnis. Tačiau negalime susitaikyti su tuo, kad e, mūsų kaip įstatymų kurėjo teisės būtų ribojamos ATLPS požiūrį. Yra, e, yra neaišku, kodėl uh, mes neturime dokumento. Ne jūs turėtumėte klausti mūsų, ar mes perskaitėme dokumentą, mes klausėme jūsų, kodėl mes neturime to dokumento. Negalite kritikuoti mūsų dėl to, kad nesusipažinome su dokumentu, kuris mums nebuvo perduotas. Apgalėstauju dėl to. Norite rinktis geriausią, tinkamiausią teisėkaros priemonę, kuri užtikrintų ES galimybę priimti sprendimą. Ir žinoma, tai svarbu Europos parlamentui. Taip, gali būti, kad pasirinksime išlygą, bet jeigu, nes, jeigu jūs, tas jūsų pasiūlytas teisėkros e, instrumentas mums pasirodys netinkamas, tačiau kalbėkime tieši, tiesiai šviesiai. Jeigu yra pasirinktas ne pats tinkamiausias teisėkros instrumentas, tai bus, bet jeigu jis bus geras, tai mes mm, viską įvertinsime. Noriu pastebėti štai ką. Reikia daugiau priemonių dėl Korsijos, jeigu norime įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, nes Paryžiaus susitarimas yra tarptautinis. Mes įsipareigojame jį įgyvendinti. Ir raginčiau jūs labai aiškiai viską pasakyti valstybėms narėms. Jeigu nebus teisinės, konkrečios teisinės priemonės iki gruodžio pirmosios, jeigu ji neatsiras ir jeigu ES ne, neapsispręs, ko jis sieks dėl ATLP, tuomet mūsų ištiks institucinė krizė. Europos parlamentas pasisakė ilgą laiką už ATLPS. Mes apie tai kalbėjome, bet jūs negalite ignoruoti parlamento. Ir jei valstybės narės vėluoja arba abejoja, jūs turėtumėte padirbėti jas įtikinėdami. Thank you. Ačiū, ponia Gutelant, toliau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote pas mus ir už jūsų pasisakymą. Norėčiau užduoti klausimų apie Europos Sąjungos e, klimato tikslus iki 30 metų ir jų santykiai su Korsija. Nes aš manau, ir tai jau buvo pasakyta rezoliucijoje prieš COP24, kad turime savo siekius didinti, kai kalbame apie 30 metų tikslus. Ir aš šiek tiek nunerimauju dabar, nes kadangi ES įsipareigojo susiekti 30 metų e, tikslų be tarptautinių kreditų, kaip komisija siūlo išvengti, kad bet koks potencialus korsija įgyvendinimas nepakirstų 30 metų tikslų su kreditais, kurių negalima įskaičiuoti, skaičiuojant ES pažangą siekiant klimato tikslų. Ir taip pat noriu paklausti, kadangi kavo tikslas iki 20 metų ir daug silpnesnis negu ES bent 30 procentų tikslas, kaip Kimisė siūlo išvengti, kad potencialus Korsijos gyvenimas nepakirstų mūsų klimato tikslo siekimo. Ačiū. Na, pana Šerar Pirik. Ačiū, pirmininkė. Aš nenoriu užduoti klausimą, bet, ponia komisarė, e, e, Niderlanduose kalbame apie klimato kaitą, Niderlandai nuėjo toliau negu visa Europa. Mes sustarę su visais sektoriais, kurie supranta šių tikslų svarbą. Bet ką darysime su aviacija? Kokios yra šios sektoriaus prievalės ir teisės? Man tai svarbiausia šiandien, tai yra svarbiausia tie klausimai, kurie užduoti, nes prievalės, kurias numatome kitiems sektoriams, yra gana sunkios Ir jeigu kalbame apie dangų, tai ten nėra tokių prievalių. Taigi, e, taip pat reikia taip pat e, turėti aiškius skaičius, kad būtų aišku, kad kažkas e, pasiekėma kažkokią pažangą. Ačiū ir paskutinė ponia Maisnera. Ačiū pirminkė, ačiū komisijos narė, kadangi laiko mažai, pabandysiu trumpai. Pirmasis klausimas. Jūs sakėte, kad į kavą nėra tiek daug siekianti organizacija kaip, kaip Tarnė jūro organizacija. Kaip galima būtų spartinti į KAO darbą? Ar tai galima padaryti per valstybių narius, ar aviacijos sustarimus? Ir kitas klausimas, kiek šalių jau savanoriškai prisijungia? Ir galima tai pastumėti į priekį per aviacijos sustarimus, nes tokį metodą turime. Galbūt galima kalbėti su kitomis šalimis pasaulyje, kad jos prisijungtų prie šio judėjimo Ir dar vienas klausimas, jūs kalbėjote apie naujoves ir minėjote hybridinius lėktuvus. Žinoma, kol kas viskas tik tai planuose. E, elektra varyti lėktuvus bent jau oro uostuose, kol jie juda, apie tai girdėjau, ar jau tai parengta rinkai, ar, ar ne, po kiek laiko tai bus. Ir pavyzdžiui, dumblių kūras aviacijai. būtų nulinės emisijos. Kalbam apie tai seniai, bet ar ką nors žinote apie tas naujoves, nes labai svarbu pasistumėti prieki čia. Ir dar paskutinis komentaras, jeigu turėtume bendrą, bendro dangaus e, sistemą, būtų viskas lengviau, bet kol kas to neturime. Pirminkė, taip, išgirdote daug klausimų, gal pabandykite atsakyti juos dabar. Ačiū Jums už klausimus ir komentarus. Na, keletas klausimų buvo užduota apie technologijas. Ir leiskite paaiškinti, kad turime keletą iniciatyvų, kurios yra vykdomos, be Cezar, kuris siekia optimizuoti aviacijos erdvę ir veiksmingiau ją valdyti. Mes daug investuojame taip pat į naujas technologijas per švaraus dangaus iniciatyvas ir kitas priemonės. Viena iš priemonių, kuri yra vykdoma Rolls-Royce bendrovėje ir kartu su jų partneriais, yra sukurti hybridinę variklių sistemą. Ir aišku, tai visiškai pakeistų aviacijos kokybę. Aišku, ta, tam prireiks laiko, jie sakė, kad rezultatų pasieks iki 30 metų. Jeigu, aišku, tai bus, tai galėsime paskliauti naują orlaivių kartą e, jau realiai skraidančių. Maži lėktuvai, nepiltojami aparatai, yra įtraukti į teisės aktus, jie privalės būti nulinių emisijų. Ar tai būtų skraidantis automobiliai ar bepiločiai aparatai. Ar galime paspartinti šį procesą? Taip galėtume, jeigu turėtume daugiau išteklių. Na, tikėkime, kad komisijos pasiūlymas dėl kitos finansinės programos bus patvirtintas, kaip galima greičiau, ir galėsime iš karto pradėti renkti naujas programas. Transporto dekarbonizacija naujame laikotarpyje sudaro 60 procentų visų investicijų ir tai palies ir aviaciją taip pat. Kaip jau minėjau, aš tikiuosi, kad mums pavyks sukurti ir naujus dirbtinius kurus, Mes taip pat siekime, kad plačiau būtų naudojamas biokūros aviacijoje, bet e, viską tai kartu neleis užtikrinti nulinių emisijų iki 50 metų. Taigi turi atsirasti kažkas naujo, kas prisidėtų prie nulinių emisijų darbo atvarkės. Taigi dėl to reikia pasikliauti naujovėmis. Aš džiaugiuosi, kad transportui bent jau mes pasiūlyme daug didesnę investicijų sumą e, inovacijoms per naują finansinį laikotarpį. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir taryba su mumis sutiks. Ir tuomet naujovių atsirastų dar greičiau. Kai dėl kitų įvairių galimybių, ką daryti su aviacija, ir aš išgirdau klausimų ir taip pat ir dėl mokesčio, ar dėl to, kaip tai palyginti su kitais e, sektoriais. Gruodžio trečią dieną taryboje visiems narėms pateiksime preliminarią ataskaitą apie mūsų visapusišką analizę, tai, kaip taikomi mokesčiai visose valstybės narėse. Ir tuomet turėsime daug aiškesnį vaizdą apie aviacijos padėtį e, visų modulių aplinkoje. Kiek, e, išsame analizė kiekvienam transporto režimui ir kiekvienai valstybei nariai bus pat pabaigtas ko gero kovo ar balandžio mėnesį. Bet e, jums, kaip ir tarybai, pateiksime preliminarią ataskaitą, kuri rodo jau dabar tam tikrus konkrečius rezultatus. Bet apie juos dar negaliu kalbėti, nes e, dar baigiama renkti šį ataskaitą. Taigi taip turėsime ir tikė, tikiuosi papildomų e, galimybių toliau dirbti ir aviacijos e, atžvilgių. Kai dėl šio dokumento galbūt neteisingai buvau informuota, bet man sakė, kad parlament, e, parlamentui dokumentas pateiktas spalio 31 dieną, kad visi turite naują dokumento versiją tą versiją, kurią aš minėjau. Na ir aš norėčiau pabrėžti, kad šiame dokumente matote, kad mes teikėme pasiūlymą išsaugoti Europos apivartinių taršos leidimų sistemą, e, išsaugoti teisinių ieškinių prasme, pavojaus prasme. Ir būtent Tai turėjome galvoje, mes siūlome teikti ne išlygą, o mūsų nuomonių skirtumus. Ir taip suartinti Europos e, taršos leidimų sistemą ir Korsiją. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad viskas, dėl ko sutarsime, neįsigalios iki 21 metų. Ir tokiu būdu turime daugiau pakankamai laiko, kad galėtume įvertinti poveikį ir išanalizuoti visą tą sistemą. Nes šiuo metu nežinome, kokia jį bus, nes dar toliau bus deramasi ir ko gero kovo mėnesį jau žinosime. Kai tai bus patvirtinta, tada galėsime analizuoti, atlikti poveikio vertinimą ir pateikti reikalingas ataskaitas jums ir tarybai apie rezultatus, kaip mes numatome plėtoti korsiją. Jūs to prašote ir mes, aišku, tą padarysime. Um, when you ask me to, how can you help, klausėte, kaip jūs galite padėti. Nepamirškime, kad turime aštuonias vietas į ką organizacijoje. Aštuonias iš 36. Taigi kaip galite padėti? Kalbėkite su šalimis, kurios nenusprendė, nenusprendė prisijungti prie mūsų. E, kalbinėkite jas, kad e, jos tai padarytų. Mes patys tai darysime. Aš manau, kad jeigu pritrauktume į savo pusę Indiją, atsižvelgiant į tai, kaip jie dabar įsipareigoja vis plėtoti ekologinę darbo atvarkę, vilčių yra. Turime išlaikyti tą vietą ir Kinijai, jeigu jį nusprendtų prisijungti, tai tikrai sulauktume didelės sėkmės. Žinoma, dar niekas nėra užbaigta, aš su jumis sutinki. Sutikau, turime kovoti toliau, įtikinėti, intensyvinti diskusijas ir darybas. Ir vėlgi mes nesutiksime su bet kokiu susitarimu. Visiems Monrealėje mes sakome, tai labai aiškiai, mes turime parengti ambicingą susitarimą, kad būtų konkrečių rezultatų, bet suteikime pasauliniam susitarimui šansą. To aš ir jūsų prašau. Labai ačiū Na, matote, yra tikrai labai svarbu, mes stebim, ką jūs darote ir jūs išgirdote aiškiai žinią iš mūsų komiteto, ko mes norime. Manau, kad e, galim pasakyti jums sėkmės. Dėkui, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ačiū už jūsų klausimus, už jūsų dėmesį ir žinau, kad jūs labai atidžiai stebėsite mus kiekvieną dieną. Taigi, bet kada, kaip tik bus naujas rezultatas, aš jums apie jį pranešiu. Gerbiami kolegos, kadangi ponas Trosi jau yra pas mus, taigi pakeičiame darbo tvarkę ir mano pranešimai ir vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaita bus nukelti šitie klausimai šiek tiek vėliau, po to, kai pasisakys ponas Trosi, jeigu sutiksite. Labai dėkui. Taigi, mūsų kasmetinis keitimasis nuomonėmis, nuolatinio dialogo dalis. Mes bendraujame su Europos vaistų agentūros vykdomojo direktoriumi, e, sveikiname Jūs, ponė Rosi, ir turime galimybę aptarti darbų programą agentūros darbų programą ir aptarti veiklą, kuri yra planuojama. E, Visą tai turime, turi atsispindėti politinėme kontekste ir kiek, Europo, kiek Britanijos išstojimas paveiks Europos Sąjungą ir kokį poveikį tai turės Europos vaistų agentūrai. Taigi mūsų keitimėsi nuomonėmis, e, visų pirma, šiandien aš kviečiu, kad panas Rosi pateiktų savo pristatymą ir vėliau galėsite užduoti klausimus, išsakyti pastabas ir keistis nuomonėmis. Taigi, sveiki atvykę ir gerbimas profesorių, prašome, pradėkite jūsų prezentaciją. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Man tikrai didelė garbė ir labai malonu būti komiteto posėdėje. Manau, kad tai yra paskutinis kartas, kai aš kreipiuosi į šitą komitetą, atsižvelgiant į jo sudėtį. Ir žinome, kad kitais metais vyks rinkimai. Taigi, kai atvyksiu čia e, kitais metais, tikiuosi vėl pamatysiu daug pažįstamų veidų, bet kadangi tai yra tarsi ir atsisveikinimas šiandien, tai aš norėčiau apibriežti vaistų agentūros darbą. Ir ypač tas rytis, kurios svarbia šiam komitetui ir kur jūsų darbas padėjo mums daryti pažangą ir saugoti visuomenės ir gyvūnijos sveikatą. Na, visų pirma, pasirengimas Britanijos užstovimui, Brexitui. Didžiausias susirūpinimas tai e, jo poveikis visuomenės sveikatai. Mes analizuojame, koks galėtų būti poveikis prieiga prie vaistų ir koks bus poveikis rinkai, nes manome, kad jungtinės karalystės išstojimas paveiks vaistų rinką. Išstojimo susitarimas numato 21 e, mėnesio pereinamąjį laikotarpį, kai ES aky medicinos srityje bus ir toliau taikomi jungtiniai karalystiai. Bet e, kol dar nėra pasirašyta, atitinkamai mes e, planuojame tęsinti darbą ir manome, kad rinkos autorizavimo įsipareigojimai bus parengti iki, 20, e, iki 19 metų kovo 30. Pagal šį scenarijų 31 e, vaistui, 19 šunėms ir 12 veterinarinių vaistų mes bijome, kad kils problemų tiekiant po breksito. Aišku, mes dirbame su rinkos autorizavimo tarnyba ir sprendžiame likusius neišspręstus klausimus ir dirbame nuolat. Taip pat mūsų mokslininkų komitetas aptars atitinkamų švelninimo priemonės, taip pat ir rekomendacijos kokios gali būti terapinės alternatyvos, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų keisti vaistus. Aišku, tinklas irgi ruošiasi Junktinės karalystės pasitraukimui ir visi vaistai, kur Junktinė karalystė buvo pranešėja arba bendra pranešėja, bendroji procedūrai jau yra perkelti perkelti į naujus, perkelti prie naujų pranešėjų ir bendro pranešėjų e, ES 27 plus e, Islandija ir Norvegija. Na, taigi mes keičiam savo pajėgumus ir galimybės. Kai dėl vaistų agentūros, tai ką mes tikrai žinome, kad kai kurie dalykai e, vyksta viskas turkoju, viskas gerai, dar liko tam tikrų neužtikrintumų. Po penkių mėnesių mes busime Amsterdame, pasirengsimės, e, rengiame šitam susitikimui ir viskas vyksta gerai. Kai dėl ilgalaikių sutarčių e, darbuotojams, tai vaizdas yra, na, netoks blogas, kaip iš pradžių galvojame. Tai iš dalies dėl to, kad yra taikomos palaikymo paramos priemonės ir mūsų, ir Niderlandų vyriausybės. Ir taip pat gauname teigiamą mm, grįžtamą informaciją. Na, bet vis dėlto e, iki 19 metų kovo darbuotojų skaičius sumažės, mes ko gero neteksim 125 darbuotojų, kurių yra trumpalaikės darbo sutartys ir nėra galimybės jų perkelti per pas mus. Manote, ta raudona linija yra krizės zona. Ir kai šitie skaičiai bus pasiekti, mes negalėsime daryti nieko, kas tęsti savo veiklos, kuri paveikia visuomenės gyvūnų sveikatą. Na, bet mes tikimės, kad mes nepateksime tą krizę. Taip pat e, užtikriname, kad e, darbuotojų netikimas bus kompensuotas naujais talentais ir tai yra visai prieinama galimybė. Yra beveik 5000 prašymų e, norinčių patekti į naujas darbo vietas, taigi mes dar esam patrauklus. Taigi, o šviesiai mėlynoji, tuo srity tai matome, kas vyksta priimant naujus žmonės. 19 metai bus perėjimo metai, 20 metais mes e, žiūrėsim, kaip tęsti darbą ateityje ir, matote, mes atrodysim visiškai kitaip, mes prarasim daug patyrusių žmonių, tačiau e, priimsim naujus žmonės ir su nauja patirtim, kurios dabar neturim. Taigi manome, kad padėsim, kad galėsim išspre, išspręsti įveikti ateities iššūkis ir šis požiūris atsispindi ir mūsų e, plane, kurie pateikėme biudžeto e, institucijoms. Taigi, ES per atinačius mėnesius pateks į remiamą fazę ir nu, nuo balandžio, jeigu viskas gerai, arba nuo birželio bent jau, mes pradėsim vėl įgauti pagreitį. Na, tikiuosi, kad jūs sudžiaugsite žinodami, kad mes negalvojam vien tik tai apie breksitą. Tai nėra vienintelis mūsų reikalas, bet aš džiaugiuosi, kad galiu mm, pranešti jums apie keletą puikių iniciatyvų, kurios gali pagerinti visuomenės sveikatą. Vaistai vaikams, pavyzdžiui, tai yra labai svarbus visuomenės sveikatos klausimas, svarbus ir jums. Ir mm, teisės aktai e, galioja. Ir mm, taikomas e, nuolatinės praktikos, e, rengiant naujus vaistus nuo 2007 metų, e, išrasti 310 naujų vaistų vaikams, vienas iš, kitų, e, vienas iš keturių naujų vaistų yra skirti vaikams. Kai kuriuose terapinėse sritise atsiranda naujos indikacijos ir tai sukėlė daug, daug teigiamų postinkių. Kai kuriuose srityse, onkologijoje, neonatologijoje, tai tiesiog aktai silpniau veikia, bet mes imame žingsnių gerinti situaciją šitose srityse ir įgyventiname perėtinį veiksmų planą, kurį parengėme prieš keletą mėnesių kartu su Europos komisija ir tikimės rezultatų per ateinačius porą trejata metų. Žinote, kad e, žinau, kad jis domina. Kiti svarbus dalykai tai yra e, svarumas mikrobams. Noriu užtikrinti, kad mes irgi dėl to negastaujame ir nerimaujame. Ir dėl to džiaugiamės jūsų rezoliucija vienas elf, nes tai sustiprina tą žinią, kad reikia bendrų veiksmų, kad jų imtųsi visi sunter, visos suinteresuotose šalis, tiek es, tiek už jos ribų ir pasaulio mastu. Bet apskritai padėtis, na, netrodo labai gera. Kalbant apie veterinarinius vaistus, yra šioks toks mažėjimas, vartoja, antibiotikų vartojami gyvuliams, bet padėtis skiriasi labai heterogeniškai įvairiose šalise. Tai atsispindi mūsų e, kasmetinėme ESVAK ataskatoje, kuri buvo parengta praėjusiais metais. Kalbant apie vaistų žmonėms, e, tinkamas receptų rašymas ir per didelis jų vartojimas e, stiprina atsparumą mikrobams ir stabdo mūsų kovos su jų greitį. Na, žinote, negalima užkirsti kelio Bet čia reikia trijų veiksmų – atidėti, e, vystyti ir inovuoti. E, atidėti, sulėtinti sulėtinti antimikrobinį atsparumą, taip pat e, daug kur yra tik laiko klausimas, dėl to mums reikia inovacijų. Inovatyvaus požiūrį investuoti daug daugiau į naują terapinį požiūrį, kuris dar neegzistuoja. Netgi e, atrodo, kad mokslininkai teikia naujų nuomonių. Na, žinome, mes ne vieni tai galim padaryti, reikia įsipareigojimo ir reikia finansavimo iš bendrovių, reikėtų investicijų ir reikėtų politinių veiksmų. Aišku, mes atliekam savo užduotį, mes e, remiame dabartinį ir ateities Mm, vystymą dirbame su partneriais Japonijoje ir Junktinėse valstijose ir nurodome tas sritis, kur e, reikia skatinti vystymą, e, vystymasi ir e, renkti naujus antibiotikus. Taigi mes atliekame klinikinius bandymus mm, gonorėjos ir mm, šlapimo trakto lygų atveju. E, kaip parengti naujus e, vaistus, kurie padėtų stiprinti, antimik stiprinti antimikrobinę sparumą. Na, žinoma, reikia e, naujų įrodymų, e, kad būtų parengta viena vystimosi programa, o ne trys vystimosi planai. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad mes glaučiai bendradarbiaujam su EFSA, EFSA E, renkame mokslinius duomenis, kurios naudoja valstybės narės įgyvendinamas savo nacionalinius veiksmų planus, kadangi daug darbo atliekama valstybėse narėse. Prieka prie vaistų. Na, manau, tai yra viena iš svarbiausių sričių šitame komitete, nes e, siekime, kad pacientai turėtų galimybę greitai ir vieningai, e, efektingai naudotis vaistais. Džiaugiamės jūsų rezoliucija parengta 17 metų kovo mėnesį, ji užtikrina, kad mes dirbame tinkamose srityse ir e, dirbsime ateityje e, vaistų prieinamumas yra vienas iš iššūkių, o čia turėtų dirbti daug investuotojų, suinteresuotų šalių - vystytojai, investuotojai, e, gydytojai, pacientai. Jeigu pažiūrėsime į pirmasis dvi viešo imunoterapijos, tai vadinamas kartas lastelių, tai pirmasis vaistas, kuris yra viena iš vienas iš svarbiausių jis buvo parengtas per Prime programą, bet aišku, yra e, galimybė radikaliai e, pakeisti pacientų priežiūrą, bet reikia to vadinama, mm, disrupti, vadinamas disruptyvios inovacijos, e, kad mes galėtume padėti mm, visiems, nuo sveikatos apsaugos sistemos iki e, pacientų. Na, taip pat e, konvergencijų technologijos, vaistai, mm, diagnostika, įranga, duomenis, įranga ir vaist, diagnostinė įranga. Taip pat duomenys turėtų būti renkami, tai vadinami tie realūs palatos duomenys, naudojant kaip įmanoma daugiau dirbtinio intelekto. Taigi reikia, kad pacientas turėtų e, galimybę gauti vaistus holistiškai. Mums reikia per ateinančius penkeris metus peržiūrėti, pagalvoti, kokia patirtimi remsimės ir kokie metodai yra reikalingi. Aišku, MA turi užtikrinti, tai labai svarbu, kad vystytojai suprastų e, reikalavimus, reguliacinius reikalavimus, kad galėtų pateikti mums e, tikslesnius duomenius ir duomenis ir e, leisti, kad mes žinotume, kaip yra įgyventinamas procesas. Na, galime teikti bendras gairės, kaip vystyti naujų vaistų klases. Mm, ateities vaistams turėtų būti taikomas vieningas požiūris ir vaistų kuriejai turėtų mm, dirbti mm, dar nepaliestuose srityse. Dėl to reikia kad jie nuo pat proceso pradžios dirbtų su mumis, kaip įmanoma anksčiau, kad mes žinotume, kokie yra jų vystimo planai, aptartume juos drauge. Būtent taip užtikrinsime, kad Mm. Mm. Mm. įrodymų patikimumas bus, bus tikslus ir kad 67 procentai e, bandymų neatitinka, negali būti panaudoti, e, negali būti panaudoti mokslininkų patarimams, e, kai jie mus pasiekia. Ir jie niekuomet nepateikia tikslo. O mokslininkų konsultacijos nėra garantija, mm, kad vaistas bus pateiktas rinkai. Mes mm, analizuojame vaistus, mes analizuojame, koks yra jų vystimo planas ir su mokslininko patarimu vaistas gali būti netinkamas, jeigu jis yra neefektyvus arba nepakankamai saugus. Bet lygiai taip pat svarbu, kad vaistai, kurie veikia kliniškai, kad jie būtų tinkamai panaudoti, kai jiems nepakenktų e, procesas. Na, kai dėl mokslininkų konsultacijų 76 procentai vaistų turi tinkamą, tinkamą dizainą, bet aišku, nesėkmių gali būti, bet jų yra dvigubai mažiau. Patirtis rodo, kad mokslininkų patarimai vaidina vaidmenį saugant pacientus. Jie yeah naudojami klinikiniuose bandymuose ir taip pat mokslininkų konsultacijos yra pagrindinis e, įrankis gerinant technologijas, nes tai leidžia atlikti pradinį planavimą. Na, kai dėl išvadų, mūsų nuomonė, kad testume darbą, mes turim žinoti, kad turėsim tinkamus darbuotojus su patirtimi ir įgūdžiais Aišku, reikia atsižvelgti, kaip mes pakeisim mūsų agentūrą. E, po e, Amsterdamo susitikimo mes parengėme savo mokslinę strategiją, mes turim pasirengti patys ir informuoti apie būsimus pokyčius, kad jie atsispindėtų teisės aktuose. Dirbdami kartu, e, jums remiant, Europos vaistų tinklas ir kartu su komisija mes galėsime E, greitai e, užtikrinti inovacijas ir kad e, vaistai bus naudingi ES piliečiams. Taigi tiek, bet pirmiausia norėčiau padėkoti ir, ir komiteto nariams, kurie mane rėmė ilgus metus, pana Jana Pucen, kuri esu dabar direktorė, ponas Grūtė, ponas Stadija ir jūs ponia Valijan. Taip pat norėčiau padėkoti Antoni Borgan, Biolem, kuris atstovauja parlamentą mūsų valdyboje. Dėkui. Uh, Professor Vase, for your presentation. Um, of course, uh, the next speaker would be the... Profesor Rossi. Uh, Pone Borzan, kaip Jūs minėjote, yra kontaktinis asmo mūsų komitete ryšiams su Europos vaistų agentūra ir dabar žodis jai. Sveiki, malonu Jūs čia matyti, profesoriau. Manau, kad kalbu visų vardų, sakydama, kad agentūros būstinės perkelimas vyks e, našiai, tikimės, kad vyks našiai ir sklandžiai. Šios agentūros darbas yra labai svarbus, užtikrinant reikalingą sveikatos apsaugos lygį ES piliečiams. Ir netgi tokie e, įvykiai kaip Britanijos pastraukimas iš es neturėtų trukdyti jos darbui. Kalbėdama apie tai, norėčiau paprašyti, kad jūs pakomentuotumėte kai kurią veiklą susijusią su būstinės perkelimu. Jūs kalbėjote apie etapus rengiantis e, būstinės perkelimui. Aš norėčiau paklausti, ar, kurio, ar buvo sudaryta kitok, sudarytas kitoks veiklos prioritėtų sąrašas. Kolegos Kadenbach, Pedičinė ir aš pati nusintėme raš, la, ra, raštišką klausimą komisijai dėl agentūros galimybių e, tinkamai veikti agentūros būstinės perkelimo laikotarpį. Ypač išreiškėme susirūpinimą dėl to, kad Europos vaistų agentūrai nebuvo skirti reikalingai ištekliai apsirūpinant personalu, nes užduočių susijusių su gaminių tiekimu į rinką skaičiumi didėjimu, taip pat galimybėmis įgyvendinti dabar galiojančius ir būsimus teisės aktus. Tos galimybės gali būti pažįstos tie gebėjimai gali nukentėti. Taip pat, ko, kokių priemonių, klausime, kokių priemonių komisija imasi, kad išspręstų agentūros e, personalo valdybos klausimus ir kaip siekiama užtikrinti, kad agentūra visapusiškai dirbtų po būstinės perkelimo. Komisijos narys Andriu Kaitis atsakydamas į tuos klausimus pareiškė, kad 2019-iesiems e, biudžete e, agentūra paprašė galimybės pasisamdyti e, laikinai samdomus e, darbuotojus ir kad šiuos prašymus komisijos tarnyba atidžiai išnagrinėjo ir, ir buvo nuspręsta, kad patiktos informacijos ir argumentų, kurios patikė agentūra, nepakanka, nepakanka, kad būtų galima pateisinti darbuotojų skaičiaus padidinimą, net laikinai, atsižvelgiant į tai, kad agentūros mastas yra didelis. Kaip visi žinome, agentūra susiduria su tam tikrais iššūkiais dėl vykstančio būstinės perkelimo ir kad tai e, atima dalį jos išteklių, todėl mus glumina kodėl e, agentūra nepateikė visų reikalingų argumentų pagrindžiančių didė, darbuotojų skaičiaus didinimą. Būtume dėkingi, jeigu jūs paaiškintumėte šią situaciją. Europos obudsmenė neseniai pradėjo tyrimą domėdamasi Europos vaisto agentūros taisyklėmis dėl e, kontaktų su atskirais vaistų tyrėjais prieš suteikiant leidimą tiekti E, naujus gaminius į rinką. Taip, taip vadinama veikla iki prašymo pateikimo. Jie apima reglamentavimą ir mokslininkų patarimus. Profesoriau Razi savo pasisakymę, žanginėme jūs sakėte, kad mokslininkų konsultacijos, komentarai yra labai naudingos. E, parengiant naujus produktus, naujus vaistus Ir svarbu, kad būtų laikomasi visų galiojančių nuostatų, kad atliekami klinikiniai tyrimai nebūtų menko lygio. Jūs taip pat sakėte, kad tie, tos rekomendacijos mokslininkų nebūtinai automatiškai reiškia, kad bus sutiktas leidimas tiekti į rinką kokį nors gaminį. Taigi, kaip Jūs vertinate e, šią ombudsmenės iniciatyvą? Užbaigdama norėčiau padėkoti profesoriui Lėnė kuris dalyvauja šiandienos posėdėje už tai, kad jis atstovavo parlamentą vaisto agentūroje pastaruosius 12 metų. Ehm, agentūros e, priežiūros valdyboje. Noriu padėkoti jums visiems ir palinkėti, užbaigdama ir palinkėti agentūrai visokiojo pasiekmės ateinančiais mėnesiais. Ačiū. Ačiū, ponia Borzai dabar galimybę kitiems komiteto nariams pasisakyti. Keletas narių jau išreiškė norą pasisakyti. Visų pirma, ponas Pedičinė. Ačiū direktoriau už tai, kad dalyvaujate šiandienos posėdėje. Direktorė, ponė direktorė, noriu grįžti prie prie perkelimo, būstinės perkelimo į Amsterdamą klausimo. Praėjo nemažai laiko ir dabar geriau suprantame, kas vyksta, sakome, kaip vykdomi darbai. Ir vaizdas aiškesnis. buvo išreikšta kai kurių tikrai pagristų e, susirūpinimo momentų dėl piliečių sveikatos tinkamo ligmens užtikrinimo. Norėčiau paminėti tai, kad Amsterdame, į kurį bus perkelta naujoji agentūros būstinė, buvo nuspręsta taikyti kai kurias išimtis kai kurių vaistų importui. Ar iš tikrųjų Niderlandų atsakingos institucijos pareiškia, kad, kad nenori užtikrinti stebėsenos, e, kad atsirado tam tikra rizika. Iš tikrųjų reikia daugiau darbuotojų agentūroje, kad agentūra galėtų e, imtis visų rimtų jai patikėtų užduočių. Ir noriu pasiklausti, užduoti platesnį klausimą, kodėl paraginote Niderlandus dalyvauti, nes galutinės procedūros buvo pakeistos. E, kaip šioje situacijoje Olandai patys nenori, kad jie būtų stebimi, kontroliuojami, kai tuo tarpu jie prižiūrės, stebės kitus. Kalba eina apie milijonų piliečių sveikatą. Ir teigiama, kad Italija padarė kai kurių pažydimų, iš tikrųjų Niderlandai čia padarė pažydimų. ponė Pirik. Kalbame apie Niderlandus ir Amsterdamą. Mes tikrai džiaugiamės, kad Europos vaisto agentūra persikels pas mus ne tik Amsterdamą, bet Niderlandus, kur dirba nemažai universitetų kurie daro viską, kad agentūra galėtų kiek manoma greičiau pradėti dirbti sklandžiai. O kalbant apie darbuotojus, apie e, agentūros personalą, darome viską, kad e, darbas prasidėtų. Kalbėdama Nirlandų vardu. Aš noriu pasakyti, kad mes labai pozityviai esame nusiteikę. Su ponu Vyja kalbėjome apie tai praėjusią savaitę, nutarėme, kad viskas jau pasiekė paskutinius mėnesius ir da, turime padaryti viską, kad e, Ema sėkmingai perkeltų savo būstinę. Noriu pasakyti kai ką dėl antimikrobinio atsparumo. Niderlanduose tai kasdienė aktualija. Mes turime pakankamai reikalingų medikamentų, tačiau kartais jie yra per brangus. Ir kaip aš suprantu iš to, ką jūs sakėte, svarbiausia, kad nauda. Kad, kad akcininkai išvelgtų tų e, vaistų naudą. Ką, turėtume padaryti, kad reikalingi vaistai pasiektų pacientus, kuriems jo, jų reikia. Praėjusią savaitę Strasbūre patvirtinome svarbę rezoliuciją dėl e, laimo e, lygos ir susirgymų šią lygą. O kalbėdama apie Niderlandus, noriu pasakyti, kad mano e, ir mano šeimos narių buvo tokių, kurie buvo susirgę šią lygą. Aiškinomės, ar tai lygai skirima pakankamai, tos lygos tyrimams skirima pakankamai pinigų. Negalime leisti, kad viskas spręstų įmonių akcininkai. Politikai turi priimti sprendimus šiais svarbiais klausimais. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet kreipiuosi į komisijos atstovus ir noriu pasiklausti, ar jie norėtų ką nors pasakyti. Jei ne, tuomet žodis profesorių Bjorn Lemer, parlamento atstovui EMA valdomoje priežiūros valdyboje. Pone Lema, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausią aspektą jau paminėjo ponas Razi. tai, kad Europos vaisto agentūra persikels į Amsterdamą kitais metais. Nekyla abejonių dėl to, kad ponas Razi ir jo komanda nuveikė milžinišką darbą, įveikdami visus iškilusius sunkumus, perkeliant Eva iš e, Junktinės karalystės į Niderlandus. Jie tuo pat metu dirbo užtikrindami vaistų ir įdomųjų e, procedūrų saugumą, dirbdami ir šioje srityje. Kitas svarbus dalykas, kurį taip pat paminėjo ponas Razi, tai e, darbuotojų stygius. Maždaug 20, 20 procentų darbuotojų trūkumas atsiranda, kalba eina apie darbuotojus, kurie nepersikels į Niderlandus. E, Ir klausimas, kaip ponas Ras ir jo komanda spręs šią sudėtingą problemą. Galiausiai norėčiau kai ką pasakyti kaip, kaip mokslininkas ir kaip politikos pasaulio žmogus. Mano galva, breksitas yra pats nereikalingiausias sprendimas priimtas Europos Sąjungoje. Evos perkelimo kaštai ne tik yra dideli, svarbiau yra tai, kad politinis sprendimas yra katastrofa Europai ir, ir daugeliu ateities kartų. Eva yra to pavyzdys. Agentūra praranda daugybę e, aukšto lygio ekspertų iš Didžiosios Britanijos ir mums truks jų indėlio Eva darbe. Mums taip pat stiks bendradarbiavimo su Britų kolegomis. Ba, bazinėse mokslinėse disciplinose, klinikiniuose tyrimuose, epidemiologiniuose tyrimuose. ES rinktinės karalystės bendradarbiavimo nutrukimas tikrai labai smarkiai paveikė Eva. Bet aš tikiuosi, kad uh, ponui Razi ir jo komandai pavyks išspręsti visus šiuos sunkumu. Nes breksitas sukelia ir mokslo problemų. Ir sakydamas tai, sakau šiuos žodžius iš visos širdies. Ačiū. Labai ačiū, labai gražiai <clears throat> pasakyta, kokią problemą kelia breksitas. Mūsų komitetas tai puikiai suvokia ir esame apie tai parašę rezoliuciją. Ir esame pasakę, kad tai sukels didžiulių sunkumų. Pone Razi. Prašom dabar atsakyti į klausimus ir kolegų komentarus. Ačiū, ponia pirminkė. Pradėsiu nuo klausimo, kurį uždavė ponia Barzan. Jūs klausėte, kaip prioritizuoti mūsų darbą, kaip savo grafikė parodžiau. į raudoną skilti įkeliame visą veiklą susijusią su patvirtinimo farmakologinio budrumo darbą, saugumo e, svarbiausias veiklas tvirtinimo procese. E, žinodami, kokius turime išteklius, turime e, sustabdyti savo veiklą naujų teisės aktų srityje, o jų yra ne vienas, veterinarinių teisės aktų, e, privačių domenų apsaugos reglamentas ir medicinos priemonių teisės aktai ir šiuose sektoriuose neturime pakankamai išteklių ir kai kurių dviejų klausimų, tai yra E, asmeninių duomenų ir medicinos priemonių srityje neturime ir ekspertų. Čia mes e, rodome, kad yra problema. Aišku, mums pritruko sugebėjimo aiškiai išdėstyti, kodėl mums reikia tokių ekspertų. Dabar aiškiai pasakėme komisijai, kontaktuojame su jais ir dabar, manau, iki vaizdu, kodėl turime tokį didžiulį poreikį ištekliams ir tinkamiems ekspertams. 14 pagal sutartis dirbančių darbuotojų. Man atrodo, kad koncepcija yra paprasta, parlamentas tikiuosi mums pritaras, dirbame su komisija, tikimės, kad komisija įtikins ir tarybą kad mes nežaidžiame su tais skaičiai. Tai būtų laikinas pakeitimas trejams metams, kad būtų kompensuoti nuostoliai, kad mūsų darbuotojų skaičius bus ne neutralus, o neigiamas, tai mes nedidiname darbuotojų skaičiaus. Mes mažiname nuostolius bent jau laikinai Ir tai atitinka strategiją, kurią bandžiau išdėstyti jums šiandien. Tai yra tai, kas mūsų laukia ateityje. Nebūtinai bus e, išspręsta tų ekspertų, kuriuos turime e, dabar. Be tos nelaimės per, dėl persikėlimo, kai prarandame žmonės, reikia numatyti galimybės e, pasamdyti žmonės, kurių mums reikės per atėjančius 50 metų. Jeigu gausime sutikimą nusamdyti tuos 40 žmonių, tai mes norime jų netidėliotinai iš karto įdarbinti. E, pokyčiai vyksta žaibiškai, todėl mes turime būti pasirengę ir e, turėti tinkamus žmonės, o ne tiesiog skubiai pakeisti tuos trūkstamus žmonės. Todėl aš esu įstikinęs, kad racionalus požiūris e, susilauks pritarimo. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, bet e, galėčiau ir plačiau jums e, išdėstyti savo atsakymą. Dėl ombudsmenės. Taip, džiaugiamės ombudsmenės iniciatyva, nes tai leis mums e, daugiau aiškumo čia įnešti. Aš jau kalbėjau apie vieną svarbų elementą savo pasisakymę, norėčiau išsklaidyti vieną nesupratimą. Mes e, galvojame, kad kai kurie žmonės, kurie kritiku, kritikuoja mūsų darbą, E, mes dirbame su tais nesusipratimais, mes analizuojame vystimosi planą, mes identifikuojame, koks e, plėtros planas būtų geriausias, kad pasėtume rezultatą, darant prielaidą, kad tyrimas turės ir statistinius duomenis, ir klinikinius duomenis, Jeigu pasiekimas tas taškas, tai leidimas išduodamas, o vėliau, turint naujus duomenis, būtų iš naujo vertima. Čia nėra interesų konflikto. Mes norėtume, kad būtų testinumas, bet tvirtinimo procesas skiriasi visiškai nuo patariamojo proceso, kuris yra savanoriškas. ir jis nėra privalomas, tai yra galimybė. Kas yra svarbiau pacientams, kurie dalyvauja bandymuose? Labai gaila, kad jie dalyvauja tyrimuose, kurie nieko neduoda. Reikia siekti daugiau veiksmingumo. Aišku, jeigu surinkime geresnį duomenys, jeigu vykdomas geresnis tyrimas per trumpesnį laiką panaudojant e, ligonių dalyvavimą, tai yra sėkmė ir jiems ir mums, reguliuotojams ir investuotojams, kurie tinkamai paskirsti investicijas. Noriu pateikti dar duomenų, kurių neturėjau laiko pristatyti. 30 procentų dalykų, kurie pateikiama mums po pirmo e, pokalbių nutraukia projektą, nes jie supranta, kad tai nieko neduoda. Aš manau, kad tai yra geriausias variantas tam, kad turėtume geresnių duomenų, saugesnių duomenų ir veiksmingai veiktume. Bet šią progą mes mūsmenės tyrimų tikrai pateiksime duomenis. Toliau ponas Pedičinį uždavė klausimų, kai kurie jie skirti komisijai, aš negaliu į juos atsakyti. Dėl EMOS Mūsų prioritizavimo procesas, kaip sakiau, yra geras. ir skirtas e, užtikrinti visuomenės veikatos interesus. Ir aš manau, kad mes e, žemiau to ligmens nenusileidžiame. Mes labai griežtai stebime procesą, mes nuolat e, daroma spaudima Niderlandų valdžiai, kol kas neturime jokių signalų, kad e, kiltų kokių didesnių problemų. Mūsų prioritetas yra pasirūpinti darbuotojų netekimu labiausiai, o ne užtikrinti ir užtikrinti veiklos teisinumą persikėlimo metu institucinė prasme Aš negaliu nieko daugiau komentuoti. Aš e, kaip italas turėčiau patilėti apie tai, bet institucinė prasme, tai kas numatyta kaip prioritetai, buvo būtent dėl darbuotojų netekimo ir dėl sudėtingų dalykų susijusių žmonių perkelimo. E, pone Šrajer Pirik, atsiprašau už tai, kaip e, ištariau jūsų pavardę. Mes sutinkame su jumis dėl vaistų kainų problemų. Tai viena svarbiausių problemų pastarosius 3-4 metus. gali būti, kad mes išdavodam leidimus vaistams, kurių niekas negali įpirkti. Aišku, ne mūsų e, kompetencija čia kištis ir ką nors padaryti. Mes galime bandyti sukurti kaip galima veiksmingesnę aplinką, kad tie, kurie dalyvauja e, darybose, galėtų dėrėtis ir siūlyti geresnės kainas. Mes taip pat žinome, kad bandome pateikti kuo, geresnių, kuo daug, geriau, daugiau duomenų atitinkamoms tarnyboms. kad kiekvieno naujo pasiūlymo vaisto atveju būtų randama geriausia papildoma vertė. Sunku, aišku, labiausiai suprasti, kokia yra klinikinė pridėtinė vertė ir kokia yra visuotinė pridėtinė vertė. nes jeigu taikomas tam tikras terapinis požiūris, vertė gali pasikeisti, bet klinikinė pridėtinė vertė yra universali ir mes galime to vertinimą palengvinti. Šią linkmę jau dirbame ir tikimės dar pagerinti šį bendradarbiavimą remiantis gerų e, naujų komisijos pasiūlymų. Bet dėl kainų mes daugiau nieko negalime padaryti. Ir HTA organizacijos yra šalia mūsų, jie gali užduoti tos klausimus, kurių mes negalime užduoti. Tai yra e, dėl palyginamųjų aspektų, Ir tai yra labai gerai. Tai yra ir ligoniui, ir bendrovėms, kurios žinos, ką reikia pasiūlyti iš anksto. tyrimai dėl laimo lygos. Na, aš vertinu galimybę pasinaudoti e, valstybės remiamais tyrimais, kuomet pramonė pati nesidomi tokiais tyrimais. Mes nesame tyrimo organizacija, mes e, džiaugiamės, kad e, naujame Europos horizonto programoje bus skiriami ištekliai moksliniams tyrimams ir užkrečiamų lygų srityje Ir EMA, mm, kaip suprantu, gali turėti tam tikrą vaidmenį. Buvo draudžiama mums turėti finansinius išteklius, bet šis draudimas panaikintas ir mes galime pabandyti orientuoti tam tikrų mastų e, tuos tyrinimus e, reaguojant į visuomenės medicinius poreikius. Na ir aš aišku noriu padėkoti Bjornui Lemeriui už malonius žodžius. Aš e, nesu šimtų procentų įsitikinęs, kad mums pavyks, bet stengiamės to pasiekti. Ačiū Jums už Jūsų paramą ir patramus e, sutiktus mums per visus šios metus. Ačiū direktoriau Rasi. Ačiū, kad atvykote pas mus ir linkime Jums sėkmės toliau dirbant agentūroje. Ir tikiuosi, kad e, kitais metais e, vėl mielai sutiksite su mumis padiskutuoti. Ačiū. Now, dear colleagues, I will have uh, Na, gerbim kolegos, turiu porą pranešimų. Ir paskui persime prie paskutinio šios dienos darbo turkės punkto. <clears throat> Visų pirma, bus e, diskusijos apie Brain mm, smegenis ir po, naujas požiūris į smegenų lygas. Ja organi, diskusiją organizuoja sveikatos darbo grupė mūsų komitete. Uh, pirmininkauja pona, ponė Kapisolė ir ponas Peterle. Ir ši, ši diskusija, šis seminaras vyks trečiadienį, lapkričio 23, 21 dieną nuo 10 valandos. Kviečiu dalyvauti. Kai dėl paskutinių trišalių dėrybų, kuriuose dalyvavo ir mūsų komitetas, norėčiau paminėti porą dalykų. <clears throat> Ant antrose neformaliuose dėrybose dėl e, lengvųjų ir komercinių transporto priemonių, kai dėl ne visai politinių klausimų, dėl deleguotojų galių e, šešis, šešių metų e, trukmė ir panaudotų automobilių buvo sutarta taip pat ir dėl ženklinimo, dėl deleguotojų aktų ir reglamento, kalbant apie patikrinamų, dėl buvo sutarta, reikėtų kai kurios tekstus aptarti techninių lygmenių, kitose šasinėse dėrybose, o kai dėl labiausiai politinių klausimų, tai tikslai dėl nulinio išmetimo e, automobilių e, naudojimo trukmės analizė, inovacijos, du teisės aktų rengėjai turėtų grįžti ir parengti pakeistus, pateikti patys pakeistas negaliojimus tam, kad būtų padaryta pažanga trečiosiose dėrybose, kuri nuplan, kurios planuojamas gruodžio trečią dieną kai dėl ataskaitų teikimo aplinkos saugos srityje vyko pirmasis trišalis dialogas keitėmės nuomonėmis ir pristatėme savo pozicijas dėl komisijos pasiūlymo. <clears throat> Diskusijos rodo, kad teisės aktų rengėjai laikosi panašaus požiūrio dėl visos eilės klausimų, išskyrus iš esmės trečią straipsnį ir nuostatas susijusias su komitologija. Dėl to parlamentas ir taryba sutarė perduoti visus klausimus, kad jie būtų toliau analizuojami techniniu lygmeniu, o tikslas bus juos peržiūrėti antrajose šalėse darybose, kurių data dar nėra numatyta artimiausioje ateityje. Ir paskutinis darbo tvarkės punktas yra šeštas prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių dėl dėl natrio dichromato, dėl natrio dichromato. Ir <clears throat> ponas Sakaut, vienas iš bendra pranešėjų. Taigi e, vienas iš pranešėjų jo nėra, bet ponas Eikart, žodis suteikiamas jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, e, kurie dalyvauja diskusijose. Na, tikiuosi, kad e, vaizdas ekrane nerodo, koks svarbus yra klausimas, kadangi tai yra susijęs su cheminė medžiaga, Ir žinome tikriausiai iš Erin Brokovič filmą apie tai žinome, taigi visi žino sudėdamasias dalis. Taip pat šiek tiek keista, kaip vyko procedūra, manau, kad svarbiausi klausimai, aš juos užduosiu komisijai, bet bent jau jeigu pažiūrėsime visą informaciją, kuri yra parengta, ir jeigu perskaitysim nuomonės, socioekonominę analizę komitete ir rizikos vertinimo komitete, tai reikalas visiškai aiškus. Deja, <clears throat> ne tą patį galiu pasakyti apie komisijos pasiūlymų dėl tos pono Lonso, pono Fedro mes prieštraujame sprendimui. Jeigu perskaitysim tą pagrindinį tekstą, taip rizikos vertinimo komitete yra pasakyta, kad nėra galimybė nu, matyti e, nulinį lygį, bet tai yra kancerogeninė medžiaga ir bet koks sąlytis turi, e, turi poveikį. Tuomet, jeigu perskaitysim REACH, tai irgi yra aiškiai pasakyta. Yra teigiama, kad jeigu taip yra ir nėra saugos ligmens, reikėtų toliau pamanyti, ar yra prieinamų alternatyvų ir arba kokios gali būti socioekonominės pasiekmes, bet mes visi žinome, kad yra alternatyvų. Tai reikštų, <clears throat> kad neturėtų būti suteikiamas leidimas. Pritcher labai aiškiai pasakęs. Deja, komisija vis tiek siūlo leidimą, siūlo suteikti leidimą Ir argumentas būtų toks, kad pagal formalią procedūrą, kai tai yra daroma, tai buvo daroma, ne, tuomet mes ne, nežinojome jokių alternatyvų. Taigi tai yra procedūrinis argumentas. Ir manau, nu, tai labai svarbu, kadangi žinome, kad yra ekabaitmo, tai yra rizikos vertintojas ir taip pat yra komisijos vaidmuo, kuri valdo e, riziką, kuri pateikia sprendimą. Netgi jeigu mm, eka, žinome, kad jie e, žiūri į, į, į, klien, į, į, į kokybę ir matome, kad mm, prašymė buvo trūkumų, bet jie padėjo, jie reikalavo konsultacijų, aiškinosi, ar yra alternatyvos ir jie pasakė, kad niekas mums neatsakė, kad yra alternatyvų, tai reiškia alternatyvų ir nėra. Ta EK padarė. Galiausiai e, komisija žinojo, kad yra alternatyvų. Tai jeigu komisija ketina, kad mes skaitom tik tai tai, ką mums pateikė. Tai tuomet mes e, komisija gali tiesiog kopijuoti, daryti tai, ką Ekar daro. Ir jie yra rizikos perintojus, o mes valdome riziką, taigi mes darom išvadą. Manau, klausimai labai komisijai pateiktini labai paprasti. Ar sutinkate, kad e, medžiaga natrio dichronatas yra be ligmens, tai yra nulinė medžiaga ir jeigu taip, tai tuomet ar sutinkate? matote, kad Rič aiškiai pasako, kad neturėtų būti suteikiama e, leidimai, jeigu yra alternatyvos. Ar sutinkate, kad dabar pastaroji informacija žinote, kad m, esant alternatyvų, tai jeigu taip, tai kodėl jūs ir toliau suteikėt leidimą, o tai prieštarauja Rič. E, Mm, aiškinimų ir labai prašau nesislėpkit už procedūrinių argumentų, kad, kad daro tai ar kažką kitą, bet jūs galiausiai komisija turite politinį vaidmenį patikti galutinį pasiūlymų ir tai turėtų atsispindėti visose taisyklėse, kad nesuteikiamas leidimas neturėtų būti suteikiamas ir mes prieštaraujam šitam pasiūlymui ir Tikimės, kad dauguma šiame komitete pritars mums tam, kad būtų aiški žinia iš parlamento valstybėms narėms. Nežinome, tai yra įgyvendinimo teisės aktas ir pirmiausia, turim išsiųsti aišku signalą kaip parlamentas prieš priimant tarybos sprendimą. Todėl jau kitą savaitę milinim plenarinė sesija vyks ir mes turim padaryti namų darbą kaip parlamentas prieš e, tarybai priimant sprendimą ryč komitete, bet klausimai yra labai tiesmuki ir nesislapstykit už procedūrinių argumentų. Nes čia kalbam apie kancerogeninę medžiagą, kur negalima numatyti saugus ligmens ir kur yra alternatyvos. Tuomet e, taisyklės yra aiškios, kad leidimas neturėtų būti suteiktas, atsiprašau, kad ilgai kalbėjau, kad komisija e, lietai, lietai ateina į salę, bet tikiuosi, kad jie pasirengė atsakyti. Na, aš norėčiau, kad šešėliniai pranešėjai išsakytų savo nuomonę, ponas Pišori, APP e šešėlinis pranešėjas, jeigu leisit, aš perskaitysiu jo nuomonę, jam skrydis buvo atidėtas, dėl to jis negalėjo būti su mumis ir jis taip pat norėtų išsakyti nuogastavimus, kai dėl šio prieštaravimo tikslų. Ir jis pateikė prašymą dėl to, kad m, mm, naujas pakavimas, kad tai turėtų būti pakeistas ir e, reikės išvelgti reglamento 62 straipsnį, nepaisant to, kad 55, 64 ir 62 REACH reglamento straipsniai teigia, kad e, turi būti pateikti pakaitalai ir alternatyvos RC tam, kad, juos, kad jie būtų įvertinti, bet mm, pareiškės to nepadarė. Ir komisija mm, turėtų numatyti rizikos vertinimo sąlygas ir naudojimo sąlygas, kaip ten dar daugiau yra tekstilės bendrovės, kurios turi aiškiai numatytą politiką, kurios neleidžia naudoti natį natrį, e, man, tekstilės bendrovės tai reiškia, kad dažai yra naudojami su kitomis medžiagomis. Ir tai pasakius, apie šešėlinį pranešėjų poziciją yra nepritarti, nei atmesti prieštaravimui, bet prašyti, kad būtų pateikti papildomi dokumentai, remiantis tiek atsisakymą, tiek leidimų suteikimą, tam, kad nebūtų pakengta komisijos teisėkros procesui, bet mes turėtume e, iš, turėti galimybę išsakyti savo nuogastavimus, kaip aš anksčiau esu darusi. Tai tokia yra pono Bušo, Bušo mm, nuomonė apie prieštaravimą, ar ponia Kadenbach norėtų kažką pasakyti. Vienas papildomas sakinys, kaip ir e, standa bendra pranešėjais kalbėjo apie prieštaravimą, tai mes visiškai pritarėme, e, tam pritarėme. Dėkoju, o dabar kreipiuosi į komisiją. Didžiai Graus atstovas panas Karlo Patinėlį. Jeigu norėtumėte kalbėti, tai prašome, išsakykit savo nuomonę apie tos nuogastavimus, kuriuos išsakė pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu paaiškinti, kad aš nesu kalapliur, bet aš didžigliau skiriaus vadovas, atsiprašau. Tokia buvo informacija, kurią gavome iš komisijos. Bet vis tiek sveiki atvykę ir ačiū, kad pasisakote. Jūsų informacija yra yra tiksli, bet mes tikėjomės, kad tas klausimas bus, būtų svarsytas vėliau. Dėl to aš dabar kalbu pono Petinėlį vardu. Aš esu vieno iš skirių vadovas. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie kontekstą ir REACH peržiūrą, kuri buvo paskapta 18 kovo ir mes, ir jie buvo svarstyta šiame komitete peržiūrėję mes pripažiname, kad leidimų sutikimo procesas pagal ryčią, apie ką kalbame, turi būti taisomas. Ir yra nurodyti, kad reikia sugesnių alternatyvų, kurios galėtų pakeisti pavojingiausias medžiagas, tai yra mm, kenksmingiausias mm, medžiagos. Taip pat suinteresuotos šalis nurodė, kad reikia geriau naudoti informaciją apie alternatyvų iniciatyvas, kurią gauna iš konsultacijų su visuomenė procesą. Taip pat gavome iš Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę, iš interesuotų šalių nuomonę, kad reikia toliau plėsti veiksmus, kurie yra siūlomi mm, penžiūroje ir prieštaravimo pasiūlymai reikalaujame a, naujos analizės, ir analizuoti duomenis, kurie pateikė bendrovė Arijų Almetsano. Taigi reikia social, sociali, socioekonominės analizės ir komisija neatsižvelgia svarbę informaciją apie tinkamas alternatyvas iš panašių e, prašymų pateikti leidimus iš kitos e, bendrovių grupės. Dėl to yra prieštaraujama komisijos pro, projektui, pagal galių sutikimą, kurį numato ryč komisija, tai atmeta prieštaringai, prieš, priešingai negu tam, kas yra pasakyta e, projekte, yra pasakyta, kad yra alternatyvos ne vien tik tai grupė kol, bet ir Ilarijo Metsano mm, pateiktų informacijų. Remiantis abiejų bendrovių pateiktą informaciją, mes atlikome analizę ir nes padarė išvadą, kad alternatyvos nėra tinkamos mm, prašytojams ir yra numatytas perinamasis septynių metų laikotarpis. Komisija toliau vertino šitas išvadas, rengdama komisijos sprendimo projektą, taip pat diskusiją su valstybėmis narėmis ryčių komitete, ypač tai buvo susiję su išvada atsieka išvada, kad alternatyvos nėra techniškai tinkamos tiek prašytojai, tiek jo klientams. Dėl to nėra priežasčių kvestinuoti EKS išvadas apie tinkamas, tinkamą alternatyvą. Vis dėlto yra neiškumų, bet me, komisija prieimė sprendimą, kad reikėjo sutrumpinti peržiūros laikotarpį nuo 7 iki 4 metų. Šis sprendimas žemės sprendimui pritarė kvalifikuotojų dauguma ryč komitete ir tuo metu neprieštaravo šis komitetas ir Europos parlamentas. Kadangi du atvejai grupakolio Ilarijoje Metsalo yra labai e, panašus, komisija mano, kad nusiklus požiūris turėtų būti parengtas, leidžiant e, trumpam laikui ir pagal griežtas sąlygas e, ieškoti pakaitalų per trumpesnį perinamą laikotarpį. Dėl to mes taip pat ir siūlome ir Glarijo Metsano atveju teikti peržiūros laikotarpį tik tai keturis metus. Komisija veikia pagal galės, kurios jai yra suteiktos pagal ryčio reglamentą. Uh, Tuo diskusijos ir baigėsi, bet dar turime laiko, pana Aikhaut, ar norite ką nors pasakyti? Ne. Tuomet diskusijos baigiamos. Šiuo klausimu, o dėl šio prieštaravimo balsuosime rytoj iš ryto. Ir kaip buvo minėta, balsavimas plenarinėme posėdėje tikriausiai vyks antrojoje lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje. Tai tiek. Ačiū visiems už dalyvavimą ir susitiksime rytoj tretinėme posėdėje. Linkiu visiems malonaus vakaro.